Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponius ir ponai. Labai ačiū kolegoms, kurie atėjo į šią posėdžio dalį. Manau, kad galime pradėti ir tikėsimės, kad kolegų daugiau prisijungs diskusijos metu jau. Šiandien mes, mūsų posėdis skirtas dviejų teisėkuros nuomonių skirtų kitiems komitetams pristatymui. Abi yra susijusios su e, DFP teisės aktais. Ir pirmoji nuomonė yra skirti transporto komitetui ir yra susijusi su transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimu. Mus, aišku, domina ten ta tinklo svarba tvariam Europos regionų vystimuisi. Turėjome progų šiek tiek pasikalbėti apie ryšį tarp sanglaudos politikos ir transporto politikos, kai kalbėjome apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir bendrųjų nuostatų reglamentą. Bet šiandien suteiksiu žodį ponui Papadakis, kad jis pristatytų savo nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis siūlomas reglamentas padės pasiekti svarbiausio tikslo, tai yra transportą padaryti saugesnį, labiau prieinamą ir švaresnį. Ir tuo pat metu apsaugoti Europos pramonės konkurencingumą ir darbo vietas. Bendras komisijos pasiūlymo tikslas yra susidroti su vėlavimu ir didelio lygio netikrumu, kuris, kurios susijęs transporto tinklų gyvendinimas. Kai kuriems kurio, sektoriam, sektoriam, sektoriai, kuriems skirtas šis pasiūlymas, yra koordinacijos didinimas ir tarp valstybinių darbų vykdymas, taip pat leidimų išdavimo procedūros supaprastinimas. Mūsų komitetas norėtų pabrėžti, kad Europos transporto tinklai yra ypač svarbus tvariam Europos regionų vystimuisi. Ir jie apskritai būtų naudingi kasdienėms žmonių gyvenimo sąlygoms. Savo pakeitimais, kuriuos mes e, siūlome komiteto vardu, mes norime atkreipti dėmesį į šios dalykus. Pirmiausia, apsaugoti aplinką įgyveginant ir naudojant transporto tinklus, užtikrinant mažesnės iš emisijas, tai skaitant ir šiltnamą dujų. Tuo pat metu mes taip pat norime, kad būtų įvertintas socialinis poveikis užimtumo, sveikatos, autoavarijų mažėjimo, naudos konkrečioms vietovėms prasme. Antra, mes norime aiškės nuorodos į tokį faktą, kad transporto tinklai atsižvelgtų į labiausiai tolusius regionus ir vietovės ir prisidėtų prie regionų konkurencingumo didinimo ir vystimosi. Taip pat e, jie turi padėti užtikrinti, kad vietos e, vystimasis taip pat na, palengvėtų įgyvendant tos tinklus. Ir tai susiję ir su dialogu su piliečiais, regioniniu ir vietiniu lygmeniu, kad jie suprastų bendrą naudą, duoda, kurią duoda tokie projektai. Taip pat reikia matyti sankcijas ar baudas, jeigu nebūtų laikomas E, konkrečių projektų specifikacijų. Ir norėčiau išgirsti kolegų nuomonės ir pasiūlymus. Turiu pasakyti, kad penktasis pakeitimas e, išbrauktas kol kas ir jį pakeisiu kitų pakeitimų, kuriame bus kalbama apie sanglaudos fondą ir 10 milijardų, kurie bus naudojami pagal 2018 metų sąlygas e, ir bus skirta Europos tinklų sujungimo priemonė. Panas Varkasel, prašom dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti nuomonės autoriai už kai kurios pakeitimus, kurie buvo pateikti kurie tekstą pagerina, bet aš manau, kad galime dar ir mes galime pateikti pakeitimų, sustiprinant idėją, kad e, transeuropiniai tinklai turi prisidėti prie sanglaudos ne tik e, nutolusiuose ir kalnų vietovėse, bet taip pat ir e, miestų ir šalia miestų esančiose vietovėse. Taip pat reikia kalbėti apie geros patirties sklaidą ir įvairių priemonių panaudojimą siekiant palengventi tų tinklų dėgymą. Ačiū, ar kiti kolegos norėtų pasakyti? Ponas Celer, prašom. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už e, labai svarbios nuomonės parengimą. Jeigu ne per transporto tinklus, tai kokiu būdu galima Europą sujungti, ypač kai kalbame apie geležinklius mhm. arba greitai įgį sektorių. Labai daug e, mes kalbame apie CO2 išmetalų mažinimą arba žalingų dujų išmetimo mažinimą ir tai reiškia, kad čia turi svariausiai prisidėti geležinkeliai, bet iš tikrųjų vyksta priešingai, kol kas oro transportas, sunkvežimių transportas, o geležinkeliai stagnuoja, jeigu neina atgal, neprastėja ne, ne, ne geležinkelių transportas. Mums vis nepavyksta, ne, nepaisant ilgalaikio planavimo, sukurti tarp valstybinį geležinkelio tinklą ir įgyvendinti. Nuo 2000 metų milijonai eurų investuoti į transporto tinklus, į greit, greito geležinkelio tinklus. Aišku, žengta tam tikrų žingsnių, bet prieš keletą dienų paskelbtas auditorumų pranešimas paskaita auditorumų ataskaita, e, kur sakoma, kad valstybės narės išplėtė greitų, greito geležinkelio tinklus savo teritorijose, bet tarp valstybinių jungčių yra labai mažai. Nes 15-20 km iki sienų statybos projektai sustabdomi kad nereikėtų statyti tarp valstybinių jungčių. Tai nėra priimtina situacija. E, geležinkelio paketu buvo bandoma suderinti nuostatas ir standartus, kad būtų galima sukurti visą apimantį greito geležinkelio tinklą Europoje bet dėl to vis dar diskutuojama metų metus, kiekviena valstybė narė nori e, daryti savaip savo teritorijoje, bet nepaisant Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, priemonės ir esamų galimybių europinių lygmenių, tai jeigu kalbėsime apie europinį tinklą, nelabai toli pasistumėjame. Mm, panašiai kaip ir e, vienos juostos vieno kelio politikoje e, kinai perima uostus, e, jie investuoja į geležinkelius ir Europą, bet mes, man atrodo, atsiliekame. Norėčiau paraginti komisiją pradėti rimčiau dirbti čia ir jeigu yra valstybės narės ne, nesilaiko Europinio planavimo, ne, nedegė to bendro geležinkelio tinklo arba apskritai nerodo noro e, sudarotis tomis e, trūkstančiais, trūkstančias mintis, reikia tą subsidijas iš jų atimti. Reikia dėti pastangas nugalėti šias kliūtis, nes jos trukdo tarp valstybinio transporto plėtojimui. Jeigu tik tai aiškus yra bendradarbiavimas, tik tuomet reikia skirti finansavimą. Kai kalbėsime apie naują reglamentą, dar kartą turėsime aiškiai pasakysime, pasakyti apie tai. Mūsų kolegos nu, nuomonė, manau, teisingai išsako tos dalykus ir prisėda prie šių dalykų sprendimo. Ačiū dabar komisijos atstovui žodis, ponas Andersinė, ne, jo nėra. Dirba visi, visi regionų savaitės renginiuose. Gal ir yra priežasčių, kodėl čia jų nėra. Kągi, jeigu neturime daugiau norinčių sudalyvauti diskusijoje, siūlau terminą pakeitimams. Tai būtų antradienis e, spalio 16 dienos vidurdienis. Antradienis spalio 16 diena. Tuomet komitete dėl nuomonės balsuotume e, e, lapkričio 15 dieną, o balsavimas transporto komitete įvyktų gruodžio 3 dieną. Taigi mes spėjame pagal visą grafiką. Kitas klausimas. Duokit man vieną minutę. Taigi dabar e, kalbėsime apie kitą nuomonę mūsų darbo atvarkėje, kurią pristatys e, pranešėjas Van Miltenburg, kuris dabar ateina tik į salę iš kito posėdžio. Ir matau, kad šešėlinis pranešėjas Gabelik atėjo, todėl gal galim pradėti diskusiją su juo. Ar iš biudžeto generalinio direktorato yra atstovų dėl e, šios temos teisinės valstybės principo? Šiandien daugiau laiko reikia negu įprasta ateiti. Reiktų lukterėti keletą minučių. Niekur neskubam. Labai ačiū. Laukiam pono Van Miltenberg. Džiaugiuosi, kad atėjo ponas Van Miltenburg. Visi dabar vaikšto iš vieno posėdžio į kitą. Va čia. Dabar aš kviečiu Jūs pristatyti nuomonės projektą apie teisės viršenybę. Ir turime šešėlinių pranešėjų, turime Europos komisijos atstovų. Tai galim pradėti diskusiją. Žodis Jums, ponė Van Miltenburg. Visiems ačiū už kantrybę, mėly kolegos, nes e, šios, ši diena gana intensyvi. Aš dar turėjau transporto komitete būti ir kitų klausimų kalbėti, bet čia aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti komisijai už pasiūlymą. Man atrodo, kad tas pasiūlymas yra labai geras. Ir e, kalbame apie Europos biudžeto apsaugą. Atvirai kalbant, čiagi nekalbame apie sankcijas valstybėms narėjams, jeigu jos nesilaiko teisės viršenybės. Pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad ES finansiniai interesai būtų garantuoti. Man atrodo, kad apie tai reikėtų galvoti, nes mes šiame komitete ir kitose komitetuose uh, kalbame apie tai, kaip ir Europos komisijoje ir taryboje, visi kalbame apie biudžetą kitiems metams. Pasirūpinkime, kad šiuo biudžetu šis biudžetas būtų priimtas gerai, turime pasirūpinti, kad investicijos būtų garantuotos. Tai yra mūsų pasiūlymo pagrindinis tikslas. Deja, ne visuomet taip yra. Mes turime pavyzdžių, kaip kartais, ir tikimės, kad tai yra išimtis, yra suteikiamas projektas po suklastotos viešųjų pirkimų procedūros. Ir projektas yra suteikiamas tiesiog draugui, draugiškai e, įmoniai. Ir tokiu atveju, jeigu jūs galvojat, kad jūs kaip rinkos partija esat e, e, nuskriausti ir jūs turite, pavyzdžiui, greitkelį nutiesti, turite kreiptis į nepriklausomą teisėją. Ir tai yra to pasiūlymo užmanimas. Negalime investuoti milijardų eurų, jeigu negalime pademonstruoti, kad turime kovoti su korupcija. Mes e, turime kovoti apie e, padėtį valstybėse narėse. Jeigu matome struktūrinių problemų, jeigu matome e, struktūrinių sunkumų kovojant su korupcija, Turime ieškoti galutinio sprendimo ir Europos komisija turėtų įsikišti. Taigi, visas pasiūlymas nėra susijęs tik su sankcijomis jis e, nėra, e, e, jis nėra skirtas tam, kad pavienis studentas prašantis Erasmus stipendijos jos negautų. Nekalbame apie mažas ar vidutinės įmonės, kuriams bus pakengta. Mes turime kalbėti apie bendruosius trūkumus teisės viršenybės principo atveju, netaikymo atveju, jeigu tai pakenktų ES bendriesiams interesams. Kadangi visi kalbame apie bendros interesus ir aš pats e, taip argumentuoju savo pakeitimus, e, supraskime, kokia yra tarybos pozicija. Šiandien pasirūpinkime tuo, kad e, užtikrintume biudžeto įgyvendinimą. Šiandien tai yra mūsų uždavinys ir Europos komisijai tempa ypatingas e, darbas užtikrinti, kad biudžetas būtų gerai gyventas. Taigi aš noriu išbraukti tarybos vaidmenį šiame pasiūlyme, nes jeigu mes sutiksime su tuo, kad taryba įsikiš į biudžeto įgyvendimą, mes nesilaikysime sutarčių taisyklių. Tiesą sakant, šiuo atveju uh, mes e, supainiojame 7 straipsnio procedūrą su šiuo pasiūlymu. Ar sumaišome, tai ir aš nemanau, kad tai yra teisingas kelias į priekį. Man atrodo, kad reikėtų pasakyti tarybai, kad mes tų dalykų nepainiosime. Šis pasiūlymas e, yra e, sprendimas geriausias iš sunkiausių, stengiantis užtikrinti ES finansinius interesus. Ir paskutinis pastebėjimas. E, Kai kalbėjome apie kolegos uh, Gesti Vestin pranešimą, sakėme, kad galime įgyvendinti tik ekonominę, socialinę ir teritorinę konvergenciją, turint gerą valdymą. Man atrodo, kad tai yra susijęs su geru valdymu ES. Aš norėčiau paprašyti jūsų pateikti pakeitimų, jeigu jūsų nuomonė tai yra būtina, bet paprašyčiau atkreipti dėmesį, kad nekalbame apie sankcijas, nekalbame apie valstybių narių baudimą, mes kalbame apie reglamentą, kuris bus taikomas visoms valstybėms narėms. Ir jeigu bus laikomasi visų taisyklių, bus gerimama e, teisės viršenybė, tai nereikės Europos finansavimo apkarpyti. Ačiū. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį šešėlinį pranešėjai, šiandien pranešėjai ponui Gabelič. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma Noriu padėkoti ponui Van Miltenburg už nuomonės projektą šiuo labai svarbiu klausimu, stengiantis užtikrinti, kad ES biudžetas būtų panaudotas laikantis teisės viršenybės principų, nes šis klausimas iš tiesų labai svarbus. Tik nepriklausomas teismas užtikrinantis e, teisės viršenybę ir teisinės garantijas visose valstybėse narėse gali užtikrinti, kad ES biudžeto pinigai bus apsaugoti pakankamai. Aš sutinku su pranešėju, kad teisės viršenybės įgyvendinimas ir sąlygos turėtų būti suteiktos Europos komisijai, laikantis dabartinio reglamento e, ir nuostatų surašyto ES veikimo sutartyje. Aš sutinku su pranešėju, kad pagrindinė atsakomybė turi tekti Europos komisijai. Europos parlamentas turėtų aiškiai apibriežti kompetenciją E, kaip tas mechanizmas yra naudojamas. Europos parlamentas turi būti išgirstas, jo balsas turi būti aiškiai pasvertas šiuo labai delikačiu teisės viršenybės klausimu. Reikėtų aptarti konkrečius klausimus labai atidžiai ir aš esu tikras, kad mes rasime uh, teisingą, demokratišką ir praktišką sprendimą. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį, kad uh, ES finansavimo naudos gavėjai nenukentėtų nuo tokio pasiūlymo, siūlomo mechanizmo. Erasmus studentai ir pavieniai mokslininkai negali būti atsakingi už teisės viršenybės e, problemas vienoje ar kitoje valstybėje. Kita vertus, svarbu pasirūpinti, kad nebūtų padaryta per daug išimčių, nes e, taip e, ta priemonė taptų neefektyvi ir net uh, pakenktų savo tikslui. Todėl aš sutinku su Europos komisija, kad negalima dar toliau išplėsti išimčių. Galiausiai mums e, turi būti numatyta galimybė, kad teisės viršenybės principai, naudojant mokesčių mokėtojų pinigus, būtų esminiai piliečio pasitikėjimą ES užtikrinti tik e, nepriklausomi teismai, palaikantis teisės viršenybę ir teisinį iškumą visose valstybėse narėse, gali garantuoti ES biudžeto pinigų apsaugą. Tai yra pasakytina apie visus, ypač e, regi komiteto narius. Mes suprantame, kad tai yra labai svarbu, todėl aš labai džiaugiuosi šio pasiūlymu. Jis yra labai svarbi priemonė, leisinti užtikrinti, kad e, bendrieji teisės viršenybės trūkumai nebūtų toleruojami. Ačiū. Ar dar yra kolegų norinčių pasisakyti? Prašom, ponė Žuana. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și coleg. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti kolegoms, kurie prieš mane kalbėjo. Kaip šio komiteto narė, manau, kad ši tema yra labai svarbi fondai yra labai svarbus valstybių narių tolesniai raidai, ypač kalbant apie rytų valstybės, kur tie fondai uh, tikrai padėti pakeičia. Man atrodo, kad mes galėtume čia susidurti su tam tikrais prieštaravimais. Būkime labai atsargus e, pasirinkdami savokas nes painiojame teismų galės su kitomis sritimis, kitų institucijų kompetencija. Šiandien mes kalbame apie fondus, kurie tiesiogiai tenka ES piliečiams. Kalbame apie naudos gavėjus, kurie turi vienodas teisės naudotis ES biudžetu. Šiame pranešime, kol kas aišku, tai yra tik komisijos pasiūlymas, aš išvelgiu tam tikrą subjektivumą. Ne, komisijos pasiūlyme yra sakoma, turime apsaugoti ES biudžetą. Man atrodo, kad e, per daug drasus toks pavadinimas. Šiaigi kalbame tema, kuri turi būti aiškiai apibriešta. Ar mes turime aišku teisės viršenybės apibrėžimą? Ar visi sutinkame su principais, kuriuos reikia taikyti? Reikia išlikti labai e, griežtiems, e, vertinant kriterijus, kurie tiesiogiai įtakos šį apibrėžimą. Kas yra teisės viršenybė? Kas tai apibrėžia ir kaip? turime būti labai atsargus pasirinkdami žodžius, kad iškirstume kelią piknaudžiavimui. Panas Duoč, ačiū ponė pirmininkė. Kolegos, labai trumpai norėčiau apibendrinti e, savo nuomonę šią temą. Visų pirma, Europos komisija yra parengusi reglamento projektą. Jo tema e, labai aštri politinė diskusija ir parlamente, ir išornėme pasaulyje. Nereikia apsimesti, kad mes to nematome. Aš žinau, kad pranešėjas nekalbėjo įprastinė politinių diskusijų kalba. Aš norėjau tai išskirti ir nenoriu dabar leistis į politinės diskusijas. Tačiau aš norėjau aiškiai pasakyti, kad šis klausimas yra labai aktuolus politiškai. Aš nesutinku su pareiškimu, kad Europos komisijos projektas yra geras. Aš nemanau, kad Europos komisija yra pateikusi daug tokių blogų pasiūlymų kaip šis, tas, kurį dabar matome. Aš pats esu e, mokęsis teisės, aš esu prokuroras ir teisiškai susiformavusi padėtis, mano akimis, yra neįmanoma. Institucija sauganti teisės viršenybę elgesi prieš pagrindinius teisės viršenybės principus. Yra neįmanoma 21 amžiaus demokratijoje, kai kalbame apie Europos vertybės, leisti, kad teisės viršenybė nebūtų aiškiai apibriešta. Arba negalima leisti to, kad būtų taikomi labai lankstus apibrėžimai, kuriuos galima kuriais galima pateisinti bet kurią poziciją ir dėl to susidaro neįveikiama padėtis bet kuriai institucijai. Jeigu projektą skaitėte, pamatysite, kad jame nėra apibrieščių, kurios būtų vertos to pavadinimo apibrėžimas. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad jeigu šis pasiūlymas nėra susijęs su sankcijomis, tai tie, kas turi patirties iš regionų politikos, aš pats jau devynerius metus dirbu, iš, turės abejonių. Mano klausimas Europos komisijai. Kokių papildomų kompetencijų regla, šis reglamentas suteikia Europos institucijoms? Neturėtume apsimetinėti, kad uh, Kai kurie galiojantis teisės aktai neleis taikyti finansinių sankcijų, jeigu bus pažeisti, teisė, pažeisti įstatymai. Visos 28 valstybės narės e, techninės regioninės paramos gauna, aišku, rytų ir vidurio Europos valstybės gauna daugiau negu vakaros, vakarinės valstybės, jos yra uh, E, grynosios naudos gavėjos, o vakarų valstybės yra grynosios mokėtojos į Europos biudžetą. Tai yra visiems žinomas faktas. Tačiau praktiškai egzistuoja, yra taikoma viena sistema, kai sankcijos egzistuoja. Visos valstybės gauna regionius fondus ir visos kompetitingos institucijos turi teisę pritaikyti sankcijas valstybėms. Komisija yra iškėlusi bylas Niderlandams, Junktiniai karalystė ir kitoms valstybėms. Sistema veikia. Tai kogi mes čia siekiame? Jeigu projektas netenkina minimalių teisės akto reikalavimų, yra teikiamas mums. O tuo pat metu Jeigu yra kažkokių trūkumų, netitikimų, egzistuoja dabartinėje sistemoje sankcijos. Kitas argumentas. Aš kreipiuosi į komisiją, o ne į kolegas. Egyébként a végső felhasználókat szankció esetén sem Ir nors ir teisės aktuose yra, teisės akte yra sakoma, kad nebus grėsmės, kad nukentės naudos gavėjai, iš tikrųjų tokiu atveju mes galime kalbėti apie teisės, teisų pažeidimus. Jeigu paaiškėja, kad nėra laikomasi teisėkuros, galiausiai nukenčia galtinis naudos gavėjas ir komisija negalėtų tokiu atveju taikyti bausmių. nes iš tikrųjų e, tiesiog Bruselio biurokratai nuspręs, kokius kelius tiesti Rumunijoje, kokiems e, projektams e, Vokietijoje galima suteikti lėšas ir taip toliau. Praktikoje tie principai gali būti visiškai beprasmiai, galite rašyti, ką norite ant popieriaus, bet laikui bėgant jų niekas nesilaikys, tų principų niekas nesilaikys. Neįmanoma apeiti vietos regioninių ir nacionalinių institucijų ir duoti lėšas, suteikti lėšas tiesiogiai naudos gavėjams. E, Vengrijoje yra paskomas anegdotas, e, kurio pabaigoje pasakoma, kad toks gyvūnas neegzistuoja. Taigi galėčiau pasakyti, kad ir šiuo atveju galima kalbėti apie neegzistuoti gyvūną. Ponios ir ponai, mes išsprendžiame neįmanomas misijas ir nenorėčiau abejoti jūsų gerais ketinimais. Bet labai neigiamai žiūriu į šį projektą. Ačiū, ponia Krel. Dėkoju, pirmininkė. Mane nustebino šio, šių diskusijų eiga. Jeigu mes Europos Sąjungos institucijose patenkame į visai naują, netyrinėtą erdvę. Aš jau 20 metų dirbu institucijose ir uh, neseniai. Prasidėjo diskusijos apie valstybės narės, kurios nesilaiko ES principų, jų negerbė. Jeigu kas nors nesilaiko taisyklių, galima klausti savęs, kodėl skirti toms valstybėms tokias lėšas, didelės sumas, jeigu jie nesilaiko mūsų vertybių. Nes įstojant, stojant į Europos Sąjungą yra prisimama atsakomybė laikytis tam tikrų principų. Niekas neverčia stoti į Europos Sąjungą. Taip pat yra pasirašoma sutartis, uh, kurio, kurioje įsipareigojama laikytis tam tikrų vertybių, gerbti jas. Taigi, kai kalbame apie teisės, teisės valstybės, teisės viršenybę, mes kalbame apie sutartį, kurios reikia laikytis. Regio komitete mes bandėme susijęti teisės viršenybę ir politinę ir regioninę politiką, o komisija paprašė pasitelkti bendresnį požiūrį į visą biudžetą. E, kai reikia ginti biudžeto klausimus, jeigu jie gali nukentėti dėl teisės viršinybės. Uh, diskusijų metu paaiškės, kuris sprendimas yra geriausias, bet aš manau, kad tai jau yra geras žingsnis. Būtent mūsų komitetas turėtų skirti dėmesio šiam klausimui. Jeigu kas nors, pavyzdžiui, piknaudžiauja regioniniais fondais, sukčiauja, Galima išaldyti tų fondų lėšas arba galima pareikalauti lėšas gražinti. Yra tam tikros procedūros, kurios, kurias galima naudoti. Audito rūmai nurodė, kad sanglodos politikoje sumažėjo ir klaidų lygis. Tai yra teigiamas signalas, bet turime pagalvoti ir apie teisės viršenybės klausimą. Aš dar nesusipažinau su nuomonė, bet manau, kad reikia dirbti objektyviai. Nežinau, ar korupcija yra nusikaltimas šiuo atveju. Ne, tai yra nusikaltimas, bet neaišku, ar te, te, teis, teisė, kūra teisės viršenybė tai apima. Šiuo metu, man rodos, į tekstą neįtraukta. Ne viena valstybė narė negali džiaugtis, kad visiškai nesusiduria su korupcija. Manau, kad mes, regi komitete, turėtume uh, pabrėžti, kad um, valstybės narės turėtų laikytis uh, teisės viršenybės principo. Jeigu nori, kad ir kitos valstybės narės elgtųsi solidariai. Visa kita yra nerealistiška. Taigi, šis, e, ši nuomonė turi taip pat ir politinį svorį, ji yra ir politiškai svarbi. Uh, Manau, kad reikėtų pasitelkti konstruktyvų požiūrį tam, kad išvengtume, kad valstybės narės tol, toltų nuo vertybių ir gerbtų laikytųsi tes viršenybės principo. Aš manau, kad reikėtų paaiškinti, kokie turėtų būti saugomi ES interesai. Dėkoju. Tai yra pirmosios diskusijos šią temą. Mes nesame pagrindinis e, komitetas. Yra ir kiti komitetai, kurie dirba su teisėkuros e, failais, bet mums šis klausimas yra svarbus todėl, kad e, ryšys tarp ES e, paramos ir e, teisinės valstybės e, principo, principo laikymasis valstybėse narystėje yra tikrai labai svarbus klausimai. Tai yra svarbu ir pačia ES jos interesams ir kiekvieno piliečio interesams. Uh, Suteiksiu žodį ponui Tomašič. Jūs esate, po, poniai Tomašič, jūs esate šešėlinė pranešėja, ar ne? Dėkoju. ES biudžeto potencialas gali būti pilnai išnaudotas tik jeigu ekonominis ir administracinis uh, uh, suderinimas e, egzistuos. Visos valstybės narės jau privalo įrodyti, kad e, reglamentavimo sistema yra tvirta ir kad e, yra įgyvendinamos atitinkamos reformos ir kad yra tinkami administraciniai ir kitokie pajėgumai. Be to, politikos sąlygos gali daryti įtaką bendradarbiavimui tarp valstybių narių, e, kuriuose yra skali, e, vystoma ekonomika. Komisijos e, komunikate 2015 metų yra rašoma apie nešališkumą, ty, ty, tyrimo institucijų nešališkumą. Aš manau, kad taip tikrai turi būti ilgos procedūros turi būti veiksmingos, turi būti užtikrinamas, tai, užtikrinamos galimybės naudotis veiksmingu, veiksminga teismų sistema. E, antraip gali būti pakengta ES interesams. Vis dėlto aš negalėčiau pritarti pono Milsenbergo pasiūlytiems pakeitimams, nes norima išbraukti tarybą iš ES teisėkuros proceso. Yra einama netinkama linkme, dėl to nebūtų teigiamų pokyčių. Labai ačiū. Išklausime įvairiausias nuomonės. Dabar kviečiu Europos komisijos atstovus iš biudžeto generalinio direktorato, pana Valbrok. Jeigu galite atsakyti, atsakykite, jeigu turite ką paaiškinti, paaiškinkite, nes tai yra pirmoji diskusija ir manau, kad bus naudinga gauti daugiau informacijos iš Europos komisijos. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū už narių susidomėjimą šio klausimu. Šiais svarbiais pasiūlymais, kurias patikė komisija. Kodėl jie yra svarbus? Tai yra viso paketo kitai daugiametiai finansiniai programai dalis kitam laikotarpiai. Tai yra fundamentalus teisės aktas tokia prasme, kaip teisingai pasakė pranešėjas, kad tai yra esminė iš ankstinė sąlyga veiksmingam ES lėšų panaudojimui valstybėse narėse. Komisija yra įstikinusi, kad būtina pabrėžti faktą, kad valstybės narės turi prievalę jau dabar laikytis teisės viršenybės principų. Bet bendri trūkumai toje srityje E, reikštų, kad jeigu valstybės e, narės negali tinkamai panaudoti lėšų, čia kalba iš tikrųjų ne apie sankcijas, o apie veiksmingą lėšų panaudojimą ir aš manau, kad pranešėjas teisingai suprato šį tikslą. Apibrieštis. Mat, girdėjome, kad nuomonės skiriasi šio klausimu, mes nieko čia nesukūrėme, neišradome apibrieštis panaudotoje iš komisijos komunikato ir jį pagrista geriausia darbdavne praktika. Norėčiau pacituoti komisijos komunikatą dėl naujosios sistemos tvirtinant teisės viršenybę ir tai yra pagrista teisingumo teismo praktika, žmogaus teisų teismo praktika, Venecijos komisijos praktika ir taip toliau tai yra apibrieštis nėra paimta iš niekur, e, yra konsoliduota apibrieštis ir aiškumo dėliai, kadangi pasiūlymas yra svarbus, kuris turės finansinių pasiekmių. Antrajame straipsnė apibrėžiamas teisės viršnybės turinys ir kasgi ten parašyta. Tai yra įtrauktas teisėtumo principas, įskaitant skaidrumą ir atskaitomumą, e, demokratinį ir pluralistinį procesą, įstatymų įgyvendimų teisinis tikrumas, e, teisminė teisinė apsauga ir galių atskirimas bei lygybė prieš įstatymą. Taigi turinys toks. Šis turinys yra priimamas tokia forma tarpniuose ir Europos formuose. Dėl korupcijos, nes šis klausimas buvo iškeltas, mes manome, kad tas faktas, kad korupcija nebūtų, su korupcija nebūtų veiksmingai kovojama valstybės narėse, yra problema. Ir tai, tai čia, čia yra tai parašyta trečiame straipsnėje, kad priemonės, kurių imasi valstybės narės, jeigu jos kelia pavojų finansinių interesų apsaugai sąjungos ir cituoju C punktą, jeigu tos priemonės, jeigu valstybės narės netinkamai tyria ar persekioja korupciją. Taigi čia matome aišku ryšį. Dėl galių ir e, palyginimo panaudojant regioninius fondus. Mes žinome, kad jeigu yra klaidų ar pažeidimo ar sukčiavimo panaudojant ES fondus, galiausiai vykdomos finansinės korekcijos. Bet tai yra atskiri atvejai, individualūs atvejai, kuriais būtų atliekamas auditas ir aiškiai išsiaiškinta viskas būtų ir būtų vykdoma finansinė korekcija. Mes čia kalbame apie kitokį dalyką. Ir klausimas yra, ką daugiau suteikia komisijai šis pasiūlymas. Jis komisijai suteikia galimybę reaguoti ne vieno pažeidimo atvejai, bet bendrų trūkumų valstybė narėje atvejais. Ir tai nebūtų susijęs su konkrečiu atveju. Takymas rytis buvo platesnė, kuri jį turi būti proporcinga ir um, susijusi su, su tuo trūkumu. E, teisės viršinybės klausimas. Taigi čia atsakymas į klausimą, ką tai duoda daugiau komisijai. Svarbu suprasti, kad tai yra susijęs su komisijos bendrosiamis galiomis siūlyti finansinės horizontalios taisyklės, tokios kokios įrašytos į finansinius reglamentus. Čia mes siūlome atskirą reglamentą, kuris e, būtų taikomas visiaus, e, visiems e, fondams, ne tik bendroso, bendrojo valdymo fondams, bet ir tiesiogiai ir netiesiogiai valdomiems fondams. Ir todėl mes tai siūlome kaip papildomą priemonę, kaip iš anksnė sąlyga veiksmingam finansavimui kitos programos laikotarpiu. Kodėl mes siūlome specialią sprendimų, sprendimų prieimimo procedūrą. Visą tai pagrįsta precedentu, tas tai susijęs su ekonominė išankstinė sąlyga, kur numatyta, kad gera valdysena ir egzistuojanti procedūra būtų taikoma, kad valstybės narės laikytųsi ekonominių taisyklių, pavyzdžiui, pervišinio deficito atvejais. Taigi šiuo atveju taip pat ir taryba galėtų skišti ir naudoti kvalifikuotą balsavimą. Mes manome, kad tai, tai sudaro tinkamą pusiausvyrą, bet šiuo metu komisija, aišku, klausosi atidžiai jūsų visų nuomonių tiek taryboje, tiek parlamente ir pastebėjo, kad kol kas skirtingi šio parlamento komitetai laikosi skirtingų nuomonių šio klausimu. Ir kol kas mes rezervuojame savo poziciją, kol pamatysime gautinę parlamento poziciją, bet man paaiškinti, kad tai nėra skirta komisija kaip biudžeto įgyvendinimo priemonė. Tai yra rimtesnė, rimtesnis pasiūlymas, nes matome, kad bendrų trūkumų įgyvendinant biudžetą ir tai turi įvairių pasiekmių. ir paprastas gyvenimo aktas komisijos būtų per, per silpna priemonė. Taip pat mes, aišku, informuotume parlamentą iš karto, kai būtų ši procedūra inicijuota. Ir paskutinis dalykas dėl paramos gavėjų. Tai yra svarbus aspektas, nes turime tam skirtą specialų straipsnį. Mes suprantame, kad kai kurios iš šių priemonių gali padaryti netiesiogiai žalos paramos gavėjams, bet mes padarėme viską, kad į reglamentą įrašytume tai, kas yra būtina, kad tokios situacijos išvengtume. Jeigu pažiūrėsime į ketvirtos straipsnio antrąją dalį, tai pamatysime, kad mes numatome ne tik, kad priemonės turi būti proporcingos trūkumą prigimčiai ir mastui, bet numatome, kad jos būtų taikomas e, sąjungos veiksmams, kuriems įtakos daro trūkumas. Ir kitame straipsnėje sakoma taip pat, kad valstybės narės negalės pasinaudoti tuo faktu, kad joms taikoma teisės viršinybės procedūra, kad atsisakytų laikytis prievalių e, galutiniam paramos gavėjui. Tai yra labai svarbu. Jeigu stinkate, tai būtų svarbu, kad reglamente tai būtų įrašyta nes tuomet kiekvienas pilietis turi e, teisę pasakyti, kad e, negalite atšaukti mano kontrakto ar sumažinti finansavimą dėl to, kad e, vyriausybei taikoma teisės viršinybės priemonė. Vyriausybė negaus finansavimo, bet ji turės vis tiek prievalę finansuoti E, e, vykdyti tas sutartinės sąlygas pagal sutartį sudarytą su paramos gavėjų. Tai nėra tobula situacija, sprantame, kokiu yra čia problemų, bet mes pirmiausia rinksimės priemonės, kurios neturi poveikia galtiniam paramos gavėjui, bet jeigu turėsime naudoti kitas priemonės, turėsime užtikrinti, kad keturi, keturi to straipsnio antra dalis būtų įgyvendinta. Taigi toks būtų mano pirmasis bandymas atsakyti jūsų klausimus. Much, Ačiū, ponia Van Miltenburg. Ar norite sureaguoti, pakomentuoti? Labai trumpai, nes jau pasakyta daug dalykų buvo. Noriu pasakyti, kad čia yra tiesiekuros nuomonė. Tai galbūt e, atsiras kažkoks nuomonių konfliktas, bet Tai yra svarbi nuomonė ir, e, aišku, reikės iškoti kompromisinio teksto, nes kitaip mūsų nuomonės niekas neišgirs, jeigu mes e, viską atmesime. Ir kompromisinį tekstą rengs pagrindiniai komitetai ir jie gali neintegruoti mūsų komentarų. Paminėsiu trumpai, ką sakė komisija Katė. Aš visgi dar manau, kad, kad mes sustiprinsime šį pasiūlymą jeigu šim, išbrauksime visus elementus, kurie daugiau mažiau panašus 7 straipsnio procedūrą. Nes čia kalba apie ES finansinių interesų apsaugą, o ne e, pasiūlymas dėl teisės viršenybės. Tai yra susilpninta 7 straipsnio procedūros versija būtų. Mano patarimas teisės ekspert, aš gavau patarimų iš e, teisės ekspertų kurie parengė labai įdomų tyrimą. Aš norėčiau, aš pateikiu paaiškinamajame rašte jos e, tyrimo rezultatą. Jeigu komisija pagrys e, savo reglamentą e, tais straipsniais, kurie nurodyti, 322 ir 317 straipsniai, kurie susiję su biudžeto įgyvendinimu. Ir čia komisija, kaip yra teigiama tyrime, turi sav, savo atsakomybę, todėl nebūtina e, tarybos kišimosi, nes tai ko gero skomplikuoti viską. Aišku, komisija visada gali informuoti kitas institucijas, bet tai turi būti pirmiausia jos atsakomybė. Toks galtinis mano komentaras ir e, lauksiu tolesnių diskusijų. Labai ačiū kadangi pagrindiniai komitetai yra biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetai, jie ketina balsuoti dėl šio teisėkuros pranešimo lapkričio pabaigoje. Mes turėsime balsuoti lapkričio 15 vėliausiai. Todėl terminą pakeitimams aš nustatau 19 spalio penktadienio vidurdieniui. 19 spalio vidurdienis. Na ir aš esu įstikinusi, kad tarp šelnių pranešėjų vyks įdomi diskusija apie šią nuomonę. Toliau pagal darbo atvarkę turiu priminti jūs, jums, kad gavote elektroninių paštų koordinatorių sprendimus kurie buvo priimti per posėdį vakar. Ar galime pritarti tiems sprendimams? Ar turime pastabų? Taip pat e, sprendimai priimti 27 dienos posėdėje buvo pateikti taip pat. Taigi sprendimai, kuriuos priėmė koordinatoriai patvirtinti, ar yra kitų klausimų? Ne. Kitas posėdis įvyks spalio 15 dieną po pietų nuo 15 iki 18.30. Taigi šis posėdis baigiamas. Pirmininkė dėkoja vertėjams. Ačiū visiems už dalyvavimą ir kantrų dalyvavimą posėdėje šiandien po pietų. Ačiū.